Rozpoczynamy posiedzenie naszej komisji. Gerbiami kolegos, mūsų darbas po vasaros atostogų vėl prasideda. Kaip žinia, prieš šešias savaitės, Liepos 19 matėmis posėdėje, buvome susitikę su komisaru Hoganu, kuris tuo met mums pranešė apie Žemės ūkio tarybos rezultatus. Jis mums konkrečiai kalbėjo apie klausimus susijusius su pieno rinka. Tuomet mes, kaip, mes kalbėjome apie tą taip vadinamą į pieno paketą, Liepos paketą. Ir dabar, nuo to praėjo šešios savaitės, vėl antradienis, rūpiučio 30. Sveikinu jūs visus susirinkusius, kolegas deputatus, mūsų darbuotojus. E, pirmininkas taip pat maloniai sveikinasi su vertėjais. O vertėjai savo ruoštų pirmininkui taip pat ir visiems kitiems linki gerų darbų po vasaros. E, tikimės, kad galėsime dirbti toliau po atostogų labai sėkmingai ir šiandien ir kitų susirinkimų metu. Jūs esate gavę posėdžio darbo tvarkę, matote, kad mūsų posėdis yra e, dviejų pusdienių trukmės, E, Pirmausias pusdienis susideda iš dviejų dalių. E, antroje e, pusėje pirmojo pusiaudienio bus koordinatorių posėdis, pradėsime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Kol kas negauta yra jokių prašymų pakeisti darbo tvarkę, jokių komentarų ar pageidavimų nematau, tad manau, kad darbo tvarkę galime laikyti patvirtintam. Šios dienos posėdis transliuojamas internetu į estų, maltų ir slovakų ir gėlų kalbas. Vertimo šiandien nėra. Atsiprašome už tai. E, posėdžių protokolai, gegužės 25 ir birželio 20-21 dienos e, pagal nustatytą procedūra yra pateikti, viskas vyks kaip įprasta, tad dabar iš karto keliaukime prie ketvirto darbo tarkės klausimo. Jį nagrinėsime bendrai su penktuoju mūsų darbo tvarkės klausimu. Tai yra bendrasis ES biudžetas 2017 finansiniams metams. Duomenės pranešėjas yra ponas Jar. Pranešėjas jau nekarta yra dirbę su biudžeto klausimais seniau. Turime patvirtinti pirmiausia nuomonės projektą, o paskui, kai nagrinėsime penktąjį klausimą, patvirtinsime biudžeto pakeitimus ir e, kalbėsime taip pat apie bandomuosius projektus ir juos tvirtinsime. Kaip žinia, šita biudžeto procedūra apima daug etapų, Apie tai jau esame kalbėję Liepos 14. Žemės ūkio komitetas patvirtino įgaliojimus trilogui, nuomonę rengė ponas Jar ir mums tai buvo pateikta Liepos 14 dieną. E, buvo sulaukta 62 pakeitimų iki Liepos 22 dienos, kai buvo nustatyta. Pranešėjas ir šešėliai pranešėjai dirbo E, labai intensyviai, taip pat ir patarėjai, ir jie taip pat parengė kompromiso pakeitimus, kurie apima pačius įvairiausius pateiktus pakeitimus. Dabar, ilgiau nebegaiždama, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, kad šis galėtų mums papasakoti apie balsavimą, pirmiausia, dėl nuomonės projekto. Pone pranešėjau, žodis jums. Ja, dank, äh, und, uh, ein, uh... Ačiū pirmininkė. Labas rytas, kolegos. E, sveiki susirinkę po vasaros atostogų į Bruselį. Žinome, kad kalbame ne tik apie žemės ūkio sektoriaus biudžetą, bet apie politiką išreikštą skaičiais. E, rengdami projektą su šešėliniais pranešėjais susidūrėme su mm, štai kokia problema. Komisija skaičius pateikė labai vėlai dėl Didžiojo Britanijoje vykusio referendumo. O tarybos e, siūlyme patiktame siūlyme ši biudžeto eilutė buvo dar labiau apkarpyta. Ir mums tikrai buvo sudėtinga viskas svarstyti detaliai. Vakar vakarė įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas. Noriu padėkoti visiems ten dalyvavusiems kolegoms. Paprastai taryba ir komisija e, atsiunčia skaičius parlamentui laiku, kad galėtume draugė juos apsvarstyti. Ne, bet aš esu optimistas ir tikiuosi, kad kitą kartą tie skaičiai mus pasieks laiku ir mes turėsime galimybę mm, kruopščiau pasiruošti. Kokio pagrindinio principo laikėmės savo svarstymuose? Dėrėjomės ir bandome pakeisti tarybos pasiūlymą, e, apkarpyti šią eilutę. Norime e, grįžti prie pradinio komisijos pasiūlymo. Na, sarkastiškai kalbant, e, tikrai negal, negal, tų skaičių labiau pabloginti neįmanoma jau. Bet dirbdami su frakcijomis, su frakcijos atstovais, pasiekėme pozityvaus uh, požiūrio, skirėme papildomų lėšų uh, gamtinių, gamtinių katastrofų reikmėms fondui. Išreiškime apgailestavimą dėl siūlymo taip apkarpyti e, šios sektoriaus biudžetą. Ir komisija mus patikino, kad kai kurie e, pasiūlyti apkarpimai nebus iš tikrųjų gyvendinti. Na, jeigu tik tai iš tikrųjų taip ir bus. Uh, nes e, galėtume prarasti nemažai svarbių dalykų ateityje, jeigu taip įvyktų. Eksperimentiniai projektai. Džiugu, kad regionai pademonstravo tokį atsidavimą ir e, kad patvirtinta nemažai projektų, pasiūlyta nemažai projektų, tačiau sudėtinga iš jų išsirinkti e, tinkamiausius. Jie yra vertinami pagal A ir B sistemą daugiau darbo čia atlieka biudžeto komitetas. Kaip ten bebūtų, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo analizuojant tuos pateiktus eksperimentinius projektus. Tai tikrai puikus įsipareigojimo pavyzdys, e, kurį rodo regionai siekdami savo idėjų. Agri komiteto e, svarbiausia linija yra tokia. E, iškilo svarbių problemų, mes stengiamės išlikti realistais. Sprendimai priimti patvirtinus daugiametę finansavimo pro programą turi būti gyvendinti, tačiau žemės ūkio sektoriaus problemos nesumažėjo. Ir šiam sektoriui reikia tinkamo finansavimo, kad suteiktume ūkininkams e, tik, tikrumo e, jausmą ir galimybę planuoti savo ateitį. Dar kartą dėkuoju šešėliniams pranešėjams ir tikrai neturėjome daug laiko peržiūrėti visų skaičių. Ačiū visiems. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Nie widzę. Dziękuję pranešėjui. Nematau, kad e, kas nors norėtų pasisakyti ar komentuoti. Pono ar pasisakymą, tad galima pereiti prie balsavimo. Turbūt visi turite balsavimo kortelės. Aš jums e, buvau priminęs, kad e, reikia jas turėti. Tad pradedame balsuoti. Pirmas pakeitimas kas už. Prieš. Priimta antras. Už. Prieš Atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Priimta. Penktas. Kas už? Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už? Priimta. Septintas, kas už? Priimta. Aštuntas, kas už? Priimta. Devintas, kas už? Prieš. Atmesta. Dešimtas, kas už? Prieš. Priimta. Vienuoliktas, už? Prieš. Atmesta. Dvyliktas, už? Priimta. 13 kas už, priimta. 14 kas už, priimta. 15 dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas už, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 17 kas už, prieš, atmesta. 20 kas už, priimta. 18 kas už, prieš, atmesta. 19 kas už, prieš atmesta. 20. Ar norite pasitikrinti dėl 19? Puiku. Pasitikrinsime elektroniškai dėl 19 pakeitimo. Pradedame. Dėl 19 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. Dabar 21. Kas už? Priimta. 22. Pone pranešėjau, žodis jums. Yra žodinis pakeitimas. Čia aš manau, kad e, tai yra labiau vertimo raštu pakoregavimas. Aš e, norėčiau, kad būtų vartojamas terminas atmeta, kad būtų aiškiau. Tiek pranešėjų gimtąją kalbą, tiek ir kitomis kalbomis. nes man atrodo, kad mano pasiūlyto termino, termino reikšmė yra aiškesnė. Dėkuoju. Tai yra atspindėta balsavimo sąraše. Kas už 22 pakeitimą? Priimta. 24. Kas už? Priimta. 25. Kas už? Priimta. 26. Kas už? Prieš. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Atmesta. 28. Žodinis pakeitimas e, susijęs su 22 pakeitimo e, tekstu. Kas už 28 pakeitimą? Priimta. 29. Kas už, prieš, atmesta. 30. Norite pastikrinti dėl 29. Puiku. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta nedidelė balsų persvara. 30. Kas už? Prieš? Atmesta. 31. Kas už? Prieš? Atmesta. Bet vis dėlto gal pastikrinkime dėl 31-ojo balsavimas sprendamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32, 33, 34. Ar galime balsuoti už juos kartu? Manau, kad prieštaravimo nėra. Gerai, balsuosime dėl atskirai. 32, kas už? Prieš? Atmesta. 33, kas už? Prieš? Atmesta. 34, kas už? Prieš? atmesta. 35, kas už, prieš, pasitikrinsime. Dėl 35 pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Trisdešimt šeštas. Kas už? prieš atmesta. 37 kas už prieš atmesta. 38 prieš priimta. 39 kas už prieš atmesta. 40 kas už priimta. 41, kas už, prieš, atmesta. 42, kas už. Keturiasdešimt antras ir penkisdešimtas. Identiški kas už. Priimta. Keturiasdešimt trečias. Kas už. Prieš. Atmesta. Keturiasdešimt ketvirtas. Kas už prieš atmesta. 45 už prieš atmesta. 46 už prieš pasitikrinsime dėl 46. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas A. Pradinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Vienas socialistų frakcijos, vienu socialistų frakcijos narių per daug balsuoja. Tad aš norėčiau pakartoti balsavimą balsuokime iš naujo. Dėl kompromiso A. Turi būti vienu socialistų frakcijos nariu. Mažiau. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 48. Kas už? Prieš? Atmesta. 49. Už? priimta. 51 už, prieš. Nesu tikras, pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Dėl 51. Samas baigtas. Priimta. 54. Kas už? prieš, atmesta, 55 už, prieš, atmesta, bet pasitikrinkime dėl viso pikto, dėl 55, pradedame. Balsavimas baigtas. atmesta. Nedidelė balsų persvara. 56. Mano pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 57. Už, priimta. 58. Kas už, prieš, atmesta. 59. Kas už, priimta. 60. Už, prieš, atmesta. 61 už priimta. 62 kas už priimta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nuomonės projektas patvirtintas. Dabar pereiname prie antros balsavimų dalies. Tai yra balsavimas dėl 17 finansinių metų bendrojo biudžeto, dėl skaičių, pranešėjas jau komentavo šitos dalykus. Tie skaičiai buvo pateikti labai vėlai, tik tai Liepos mėnesį. ir mūsų požiūris vis dar nesai sutampa su tarybos požiūriu dėl pilotinių projektų. Jie taip pat yra minimi biudžeto pakeitimuose ir žinote, kad mūsų komiteto nariai taip pat yra nurodę tam tikrų tokių projektų ir komisija paskui nagrinėjo juos ir pateikė savo nuomonę. Ir nurodė, kaip jie buvo vertinami, ar jų vertinimas didesnis, aukštesnis negu C. Ir tie kurie gavo aukštesnį nei C įvertinimą, turi vilties būti įgyvendinami, o kiti, jeigu jų vertinimas buvo žemesnis, tai ne. Ir tarptų e, projektų yra jūsų siūlytų projektų. Tokia pat procedūra taikoma ir kitose Europos parlamento komitetuose. Yra balsuojama tik tai dėl tų projektų, kurie gavo arba A arba B įvertinimą. Čia kalba sukasi taip pat dar ir apie tuos e, projektus, kurie e, nebuvo giliau aptarti, bet dėl kurių mes balsuosime. Čia jie taip pat buvo pateikti Europos e, komisijai. koks bebūtų projektų įvertinimas, dar yra įmanoma pateikti pasiūlymų biudžeto komitetui iki ketvirtadienio 12 valandos. Ar pranešėjas nori ką nors komentuoti ar pridurti? Ne. Pranešėjas komentuoti nenori, tad galime iš karto perėti prie balsavimo. Dėl um, biudžetinių pakeitimų. Pirmasis pakeitimas 57-66. Tai iš, iš pradžių skaičiai. Čia mes balsuojame dėl pirmosios dalies 57-66, kas už, prieš, atmesta. Antroji dalis. Tekstas Kas už? Prieš? Atmesta. Penkiasdešimt septyni, penkiasdešimt. Kas už? Kas už? 5750. Prieš. Priimta. 57-55, kas už, priimta. 57-59, kas už, priimta. 57-54, kas už, priimta. 57-63, kas už, priimta. 57-52, kas už, priimta. 57, 77, kas už, prieš, atmesta. 57, 86, kas už, prieš, atmesta. 57, 56, kas už, priimta. 57, 78, kas už, prieš, atmesta. 57, 73, kas už, prieš, atmesta. 57, 60 ir 57, 83 identiški, kas už, priimta. 57, 81, kas už, prieš, atmesta. 57-79, kas už, prieš, atmesta. 57-74, kas už, prieš, atmesta. 57-82, kas už, prieš, atmesta. 57-75, kas už, prieš, atmesta. Pasitikrinsime dėl 5775. Pradedame. Pone Moj norėjo pasitikrinti dėl 5775. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. 5776. Už, prieš, atmesta. 57.80, kas už, prieš, atmesta. 57.84, kas už, prieš, atmesta. 57.87, kas už, prieš, atmesta. 57.68, kas už, Man atrodo, kad vienbalsiai priimta. 57-89. Kas už? Jis at, tarkit, kas atkrenta. 57-90. Kas už? Prieš? Atmesta. 57-91. Kas už? Prieš? Atmesta. 57-92. Kas už? Prieš? atmesta. 57, 64, kas už, priimta. 57, 69, kas už, prieš, atmesta. 57, 93, kas už, prieš, atmesta. 57, 53, Kas už? Priimta. 57, 94. Kas už? Prieš. Atmesta. 57, 70. Už. Prieš. Atmesta. 57, 57. Kas už? Priimta. 57, 71. Kas už? Prieš atmesta. 57, 61, kas už, priimta. 57, 95, kas už, prieš, atmesta. 5, 7, 7, 2. Kartu su 5796, kas už, prieš, atmesta. 57 ir 58, kas už, priimta. 57 ir 65, kas už, priimta. 57 62, kas už, priimta. 57 51, kas už, priimta. 5800. Tai yra pilotinis projektas. Dabar balsuojama dėl naujų pilotinių projektų. 5800 pas už. Priimta. 5801. Tai yra projektas, apie kurį pakalbėsime vėliau, kas už, priimta, 5801. 5802. Kas už? Prieš. Atmesta. Bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. 5803, kas už, prieš, atmesta. 5804 už, prieš, atmesta. 5805 už, prieš. Pasitikrinsime elektroniškai. Pradedame dėl 5805. Dėkoju. Atmesta. kaip ir sakiau, buvo atmesta. 5806, kas už, prieš, atmesta. 5807, už, prieš, atmesta. 5808, už, prieš, atmesta. 5809, už, prieš, atmesta. 5, 8, 10 už prieš atmesta 5, 8, 13 buvo atsiimtas tai projektas, kuris buvo teigiamai įvertintas, tačiau jisai įrašytas į 58.01, e, kurį jau priemėm. Dabar 5767. Pana Belder, jums kas už? Priimta. 5798. Panašu, ir maginės, kas už? Priimta. 5798. 5797. Kas už? Prieš? Atmesta. Tad e, balsavimą baigiame. Spalio 11 dieną bus parengta rezoliuciją biudžeto ir paskui e, spalio 26 dieną parlamentas nagrinės ir e, nuo 28 e, e, spalio iki 7 e, lakryčio vyks taikinimo procedūra. Mėly kolegos, tad baigiame darbo tvarkės punktą dėl balsavimo. Galite išimti balsavimo korteles balsavimo įrangos ir dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto - investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio trečią dalį. Nuomonės referentė Pone Dančila. Regio komitetas yra kompetentingas šito klausimų komitetas. Mes svarstysime nuomonės projektą. Kovo 15 dieną Agri komitetas nusprendė parengti e, nuomonę šito klausimu. Tai yra ne teisėkuros pranešimas, o pranešėjo savo iniciatyva, kaip sakiau, kompetentingas šiuo klausimu komitetas yra regi komitetas. Dabar žodis nuomonės referentai. Šį klausimą mes su ja nagrinėjome gegužės 24 dieną, buvo, tuomet buvo pirmasis keitimas nuomonėmis e, šito klausimu, na, o dabar ponė Dančila pristatys savo nuomonės projektą. Žodis jai. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, fondul... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Struktūriniai ir investicijų fondai ir ypač Žemės ūkio fondas e, kaimo vieto vystymui yra svarbiausios priemonės siekiant Europos, e, Europą 2020 tikslų. Labai svarbu žinoti, kiek e, investuojama į realią ekonomiką, jo labiau, kad e, ekonomikos situacija nelengva. Sunku tiek ekonominių, tiek politinių požiūrių. Šioje nuomonėje, kurią aptarėme šiandien, mes pateikėme pirmųjų diskusijų rezultatus ir stengiausi paminėti pirmiausia kaimiškų vietovių plėtojimo programas e, susijusias su žemės ūkio priemonėmis, uh, Tai yra e, viena iš svarbiausių priemonių, kuri skatina kaimiškųjų vietovių plėtojimą daugelį valstybių narių. E, FEDER lėšos pirmiausia apima ankstesnius programavimo laikotarpius ir dabar sulaukėme supaprastinimo taisyklių šių fondo naudojimo srity. Atsirado daugiau lankstumo, galima uh, E, lankščiau reaguoti į atskirų teritorijų poreikius. Tuo pat metu buvo padidintas strateginių tikslų skaičius, kad būtų galima pasiekti tų horizontalių tikslų - aplinkosaugos, inovacijų ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų. Tačiau kai kurios valstybės narės, kai kurie regionai negalėjo visiškai tinkamai pasinaudoti tuo didesniu lankstumu E, atsižvelginti naują šių fondų struktūrą, kadangi e, tuos lėšas gauti tapo sudėtingiau, kontrolės yra daugiau. Būtent dėl to ir turėtume vardinti, vertinti ankstesnio programavimo laikotarpiu realias investicijas. Turėtume įvertinti to fondo e, pozityves ir negatyves pusės, kad galėtume ateityje išvengti lėšų skirimo vėlavimo. Taip pat buvo įdomu pastebėti, kiek valstybės narės pasinaudojo teikiamais gebėjimais e, gauti daugiau lėšų. Ir <clears throat> tai buvo svarbu, kalbant apie bendrosios žemės politikos aburamščius, panaudoti resursai E, buvo mažesni vertinant nominalę vertinę negu 7-14 metais, bet dėl didesnio lankstumo, dėl nacionalinio finansavimo e, teko konstatuoti vis tik daug, daugiau investicijų negu anksčiau ir tai yra labai svarbus dalykas. Kai aš rengiau tą nuomonę, mes taip pat pastebėjome, kad tų tikslų numatytų partnerystės sutartyse ir operatyvinėse programuose uh, tikslai gali būti pasiekiami tada, kai vietos subjektai aktyviai dalyvauja tų tikslų siekiant. Tačiau taip pat yra ir kitų faktorių vietose, kurios būtina tinkamai panaudoti. Tad būtent vietose, regionuose projektai ir pasiekia tikslų geriausiai, kai jie vietose tinkamiausiai yra administruojami. Dėkoju kolegos ir laukiu jūsų komentarų ir išvalgų bardzo dziękuję. Pani... Ačiū. Už šio klausimo pristatymą. Ponas Uazdu paprašė žodžio. Dėkoju. Pirmiausia, dėl strateginių investicijų fondų lėšų. Reikia pasakyti, kad tai yra nauja priemonė susijusi su investicijomis. E, Bet ir atsitiko taip, kad skatinamos vienos kultūros ir dėl to nukenčia kitos. Uh, šiaip tie siūlymai turi, turi tikslą padėti labiau atsirikusiam šalims pavyti pažangesnės. Pirmoji lentelėje matome, kiek viešos investicijos siekia 14-17 metais. Galiu kalbėti toliau, klausė kalbėtojas. Taigi sakiau, kad e, prasidėjo konkurencija tarp valstybių narių. Pažvelkite štai į pirmą lentelę. Ten yra kalbama apie investicijas viešasis 14-16 metams. Tai yra labai aiškus pavyzdys. Rytų šalis e, yra skatinamos, taip jau yra buvę ir anksčiau. Ir e, dėl to kyla pavojus, pavyzdžiui, vakarų šalių ūkininkams, kaip Prancūzijoje, pavyzdžiui. Taip pat mokesčių mokėtojų pinigai skiriami migrantams, pabėgėliams, e, kurie yra atvykę legaliai. E, Vokietijoje, pavyzdžiui, irgi trūksta lėšų e, šiems klausimams. Matote, kad konkuruoja pabėgėliai su vietos darbo vietų prašytojais. Ir tos didžiosios stambiosios grupės naudojasi turimomis kvotomis ir e, stengiasi sumažinti produktų įsigimo kainas. E, jūs vadinate e, tam tikrą laikotarpį po krizinių. Tad pakalbėkite su prancūzijos ūkininkais, aš su jais matausi reguliariai. Ir manyčiau, kad yra laikas labai konkrečiai pradėti galvoti apie ateitį, kuri kol kas netrodo šviesi. No może rolnicy nie będą tacy groźni, żebyśmy musieli uciekać, panie pośle. Galbūt nereikėtų e, ūkininkų bijoti. Pone Aguilera. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pagirti pranešėją, ponė Dančilą, parengus šią nuomonės, šį nuomonės projektą. Uh, tai gera darbo pradžia ir galėsime parengti įvairiausių pasiūlymų. Pranešimo pavadinimas investicijos į darbo vietas ir ekonomikos augimą man kelia porą klausimų. Norėčiau uh, šioje nuomonėje akcentuoti, o pranešėlį pripažįsta ant, antrame punkte, tai kaip koks svarbus yra tų fondų pobūdis. Labai svarbi papildomumo galimybė panaudojant šios fondus, jeigu norime užtikrinti e, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą regionuose. Per per papildomą finansavimą, kuomet pradėjome svarstyti Junkerio planą. E, joje ne, jį nebuvo įtrauktos žemės ūkio sritis, todėl turėjome kovoti, kad, tai būt, kad jos būtų įtrauktos. Taigi, papildomumo kriterijus labai svarbus. Ir kalbėdami šiame dokumente bent jau apie aukininkavimą, turime akcentuoti, kad tai labai svarbu ir kad svarbu pasiekti, jog e, jaunimas būtų tų augimo ir darbo vietų kūrimo planų centre. Nes jeigu jaunimas neturės darbo vietų regionuose, mes nieko nepasieksime. Ir žinoma, mes pateiksime savo pakeitimu. Ačiū. <laughs> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti pranešėjai už e, parengtą nuomonę ir už atliktą analizę. Jis labai išvalgiai tai padarė ir aš pritariu jai, kad e, reikėtų siekti didesnio veiksmingumo, panaudojant e, struktūrinius fondus, įtvirtinant giliau subsidiarumą. E, čia turime atsižvelgti į struktūrinį fondą naudojimo visą istoriją, turime priartėti labiau prie e, tų, kurie konkrečiai gyvena tuos e, projektus. E, Ir kitas dalykas, aišku, finansinės apimtis. Mums mes turėtume disponuoti pakankamomis lėšomis, kad galėtume paveikti užimtumo tendenciją ir ekonomikos augimo e, tendenciją. Ir čia, aišku, šiame kontekste kyla taip pat e, BŽUP legitimumo klausimas piliečių e, akise. Jeigu norime siekti konvergencijos, tai yra vienas iš mūsų uždavinių, tai kita vertus turime siekti ir supaprastinimo, struktūrinių fondų panaudojimo supaprastinimo. Jeigu norime išsaugoti kaimo vietovėse e, žmonės, kad tos e, kaimo vietovės neištuštėtų, turime būtinai tai atsižvelgti. Ir e, aišku, galvodami apie ateitį, turime galvoti apie busimas BŽUP programas ir užtikrinti didesnį struktūrinį fondų panaudojimą veiksmingumą. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę pana Ačiū. Ponas Valkalser, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma pagirti ponę Dančilą, puikiai padirbėjus, rengiant šį dokumentą. E, jame svarstomas ypač svarbus klausimas. Atsižvelgiant į krizę, kurią išgyvena Europos Sąjungoje, sąjunga, ypatingai ūkininkavimo sektorius, jos ūkininkavimo sektorius. Būtent todėl svarbu e, Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas išnaudoti optimaliai e, ir siekti Europos 2020 tikslų. Buvo padaryta nemažai pažangos įgyvendinant klimato e, E, veiksmų programą siekant energetikos tikslų, tačiau nepakankamai kovojant su energetiniu skurdu. Klimato kaitos, veiksmai, klimato kaitos programa yra labai svarbi, bet reikia E, stiprinti ir Europos ekonomiką. Ir daugiau dėmesio skirti ūkių, įmonių, dirbančių žemės ūkio sektorio konkurencingumui. Deja, antrajame ramstyje numatytos priemonės yra labai sumaišytos. E, priemonių perkelimas iš vieno ramščio į kitą nėra geriausias sprendimas, bandant gyvendinti konkrečią politiką žemės ūkio sektorė, juk na, nėra prasmės pavokti iš vieno ir duoti kitam. E, išlieka bendra finansavimo stygiaus problema, nuseklus finansavimo stygiaus problema žemės ūkija. Manau, kad reikia e, tokio reglamento, pagal kurį būtų sudėtinga tai daryti. Ar tikrai reikėtų perkelti lėšas iš pirmojo ramsčio į antrąjį? Labai svarbu kalbėti apie e, kaimo vietovių vaidmenį e, augimo skatinime ir kovoje su skurdu. Reikėtų labiau akcentuoti naujasias technologijas, įmonių steigimą, tose vietovėse švietimą ir tai padėtų kaimo vietoms kovoti su skurdu. Ir kaip pranešė ir sako savo nuomonėje, pritariu jai dėl to, kad labai svarbu tai, kad e, kaimo vietovių plėtros e, augimo programos būtų gyvendinamos konkrečių finansavimo laikotarpiu. E, atsiradęs atotrukis, kuris išlieka ir yra labai svarbus veiksnys, būtų gerai jį įveikti. Taip pat noriu pabrėžti, kad reikia gairių, kurių pagrindo komisija pademonstruotų ūkininkavimo, ūkių sektorių, kokios galimybės yra prieinamos gauti fondų, iš lėšų, tai yra iš ES fondų. Ačiū, ponas Jar. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti tik porą dalykų. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už parengtą dokumentą. Bet manau, kad dar yra erdvės įtraukti daugiau uh, dalykų. Reikėtų įtraukti politinį pareiškimą dėl to, kad e, programos skirtos kaimo vietovėms yra e, remiamos ir plečiamos Žemės ūkio komiteto dėka. Ir siūlymas perkelti tas lėšas į, į, į kitus fondus, kitur yra tikrai neprimtinas. Mūsų požiūris į kaimo vietovės yra kitoks ir geresnis, lyginant su kitais komitetais, pavyzdžiui, ekonomikos komitetu. Uh, Todėl manau, kad, čia, kad tai yra labai svarbus politinis klausimas, nes mūs, iš mūsų vis labiau tikimas veik, veiksmų. Mūsų klausia, ką jūs darote Žemės ūkio komitete. Mūsų požiūris yra labai specifinis. Mes turėtume e, užsimti žemės ūkiu, nes mes esame politikai išmanantis žemės ūkį. Ypač norim padėkoti už dešimtąjį punktą, bet manau, kad turime jį išplėtoti ir paaiškinti. Uh, turime padėti žemės ūkio e, kaimo vietovėms parengia konkrečias pro programas ir įtraukia žmonės, kurie dirba vietoje ir kurie viską geriausiai žino. Jie turėtų turėti galimybę viską patys daryti. Dešimtas punktas yra tikrai geras ir jį dar būtų galima sustiprinti. Man didžiausių problemų kelia aštuntas punktas. Man visada patinka, kai kalbama apie perteklinį reglamentavimą. Bet turime pradėti iš tikrųjų mažinti biurokratinę naštą, kai baigsis dabartinė finansavimo, dabartinis finansavimo laikotarpis ir prasidės naujas, bus didžiulių problemų perinant iš vieno finansavimo programos į kitą daugiausia problemų kelia biurokratija. Vietos valdžia turėtų galimybę tiesiog prisitaikyti. Galbūt reikėtų uh, dirbti draugę su biudžeto kontrolės komitetu šio klausimu. Žinoma, jie sako, kad jų darbas labai svarbus ir kad jie turi viską kontroliuoti. Žinoma, reikia užtikrinti, kad nebūtų sukčiavimo. Bet manau, kad dabar e, šioje srityje yra šiek tiek persistengiama. Ir žinau, kad yra, kad yra skirtingų uh, lėšų naudotojai. Visų pirma, visų pirma ūkininkai e, apsiprato su mintimi, kad kiekvienais metais jiems teks kovoti su ES direktyvomis, grumti su jomis. Bet yra ir kita grupė dalyvių - verslininkai, kurie turi idėjų, kurie nori e, kažką renovuoti. Ir jie tiesiog pasimeta biurokratinėse džiunglėse. E, jie padaro netyčinių klaidų. Ir tikrai gaila, kad taip nutinka. Jei naudos gavėjai tiesiog nežino, kaip susidoroti su visu tuo krūviu, manau, kad viskas nepa... žlugs. Sulaukiama skundų iš vietos valdžios atstovų, nes jie kuo toliau, tuo labiau uh, E, nebesugeba įgyvendinti tų didžiulių biurokratinių reikalavimų. Tikrai sunku visą tai įgyvendinti ir apriepti. Todėl aštuntą punktą tikrai turime e, sustiprinti. Jeigu nesumažinsime biurokratinės naštos siejamos su tomis programomis, mes tikrai nepasieksime savo tikslų. O pagrindinis mūsų tikslas - užtikrinti, kad e, viskas vyktų sklandžiai, kad ekonomika iš tikrųjų auktų. E, tų programų panaudojimas turėtų būti skaidrus, nes kitaip pasieksime priešingą rezultatų nei siekiame. Mūsų pozicija dar pablokės, nes kontrolė ir, ir inspekcijos jau yra labai plačios. Suprantu, kad biudžeto kontrolės komiteto požiūris yra visiškai kitoks, nes jis nori visą laiką kuo daugiau kontrolės ir kuo daugiau patikrų. Bet svarbiausia, kad viskas taptų aiškiau turi būti aiškus, nenuginčiami įrodymai, jie yra sukčiavimo atveju, bet taip pat žmonės turi turėti galimybę daryti klaidas be e, nesibaigiančių ko, ko, kontrolių ir inspekcijų. Taigi, aštuntą punktą tikrai reikia išplėtoti. Yra puikių tam skirtų programų. E, Tačiau kalbėdami apie kaimo vietovės turime nepamiršti, kad, tas, kad čia kalbame apie labai mažas įmonės, kurios valdo ne 200 milijonų eurų. Ir toms įmonėms dar reikia uh, sukurti valdymo struktūras, kurio, kurios viską, visas užduotis atliktų. Ir kai atvyksta kontrolės. E, kontrolės grupės iš Europos komisijos, jos iš karto e, kreipiasi į, į, į juridinį departamentą. Reikia paprastų programų, e, iš kurių būtų aišku, ką reikia daryti ir kaip pinigus galima panaudoti. Ir tikrai ne, negalėtų iškilti didžiulių problemų vien dėl to, kad netoj vietoj padėjai kablelį. Todėl aš norėčiau jūs paraginti toliau kovoti šioje srityje. E, mamy troje časų. Taigi, ponas Jar pareiškė savo išvalgas, turime dar laiko, kadangi pavyko greit balsuoti, tad neriboju kalbėjimo laiko, iki šiol to nedariau, tačiau, na, pernelyg plačiai nekalbėkite. Kolega Šrair, prašau. Ačiū pirmininkė tai, ką, ką tik pasakė mano kolega Peteris Jaras, jis iš tikrųjų pasakė beveik viską, ką aš norėjau. Nekartosiu jo minčių, bet norėčiau dar paklausti štai ko. Jeigu klausėtės, ką šiuo klausimu pastaruoju metu išsakė mano kolega Lambert Manistelroj, nuo 2018 iki 2020 mes turėsime daug sutaupyti. Ką tai reiškia? Apie tai kalbėjo ir Piteris Jaras. Didelės įmonės turi daug ekspertų ir taip gali e, pe, užsitikrinti subsidijas. Pavyzdžiui, daugybė didžiulių įmonių Vokietijoje žino puikiai, kaip sistema e, veikia, o, o Olandai kreipiasi Olandų įmonės kreipiasi pagalbos į Vokietijos įmonės, tačiau smulkus, maži ūkininkai nežino, į, kreip, į ką kreiptis pagalbos. Turime e, suvokti, kur link mes einame. Čia kalbu ne tik apie Junkerio planą. Taip, tai turėjome ir klimato kaitos programą, inovacijų programas. Žmonė, turime užtikrinti, kad žmonės ir toliau gyventų kaimo vietovėse. Uh, Galbūt ateityje bus daugiau to, tokių, kurie, kurie norės e, apsigyventi kaimo vietovėse. Tačiau tam turime numatyti lėšų. Kiitoksia. Kolega Takula. Dėkoju, o ne pirmininkė. susidaro toks įspūdis, kad šią temą galima kalbėti labai daug. Tačiausiai taip ir būna Europos parlamente, kai teikiami pranešimai, svarstomos nuomonės. Labai dažnai atsitinka taip, kad turime savotišką kalėdų eglutę. Taip atrodo tas padarytas na, iš visų įmanomų dalykų tekstas. Prarandama prarandama dažnai tai, kas svarbiausia jame. Noriu padėkoti kolegiai Dančilai už atliktą darbą, už išreikštą subalansuotą poziciją. Šis pranešimas tikrai labai svarbus mums visiems. E, turime subalansuotą dokumentą, kur pabrėžiami svarbiausi dalykai. Man labai patinka tai, kad pirmiausia išdėstoma tai, kas yra svarbu žemės ūkiui, regioniniam vystimuisi, sakoma, kad reikia daugiau lankstumo šiai sričiai. Taip pat galbūt galėtume labiau pabrėžti, apie, pabrėžti inovacijų vaidmenį. Reikėtų, kad regioniniai fondai taip pat būtų labiau susijęs su technologinė pažanga, su socialinėmis inovacijomis. Tai yra konkurencingumo raktas ir taip pat tvarios ekonomikos raktas. Europos komisija savo ruoštų turėtų pozityviai komunikuoti su valstybėmis narėmis e, dėl tų galimybių, kurios yra susijusios su aptartais fondais. Ačiū kolegiai Dančilai už subalansuotą pozicijos išdėstymą ir aš manau, kad šiuo pagrindu mes galėsime uh, E, dirbti ir na, pateiksime pakeitimų dar dokumentui patobulinti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Agnijų, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie įvairias komplikacijas tų taisyklių, kurios yra susijusios su biudžeto taisyklėmis, su kaimo plėtros fondais. Kolega Jar yra iš Vokietijos. Jeigu Vokietijos ūkininkams sunku dėl tokių struktūrų, o mes žinome, kokį didžiulį vaidmenį vaidina Europoje Vokietijos ekonomika. Tad klausimas, kam tų problemų neiškils, jeigu jie Vokietijoje jų tiek daug. Žinome, kokie yra e, referendumų rezultatai dėl Brexit. Ir daugelis ūkininkų juk balsavo už Brexit. Pone pirmininkė, galėtumėte paprašyti kolegų, kurie man kalbant kalba, ir pirmiausia turime omeny pona Des, kad jie laikytųsi tylos. Ačiū, pirmininkė, jums pavyko. Taigi aš kalbėjau apie Brexit. Pone Des, jūs atrodo kalbate toliau, ar ne? Taigi daugelis ūkininkų balsavo už Brexit. Kodėl? Todėl, kad buvo daug biurokratijos, daug komplikacijų, daug popierizmo norint gauti kad ir mažiausia pinigėlį iš to antrojo ramščio skirto žemės ūkiui. Be abejo, e, reikia rasti sprendimus, reikia uh, ieškoti, kaip būtų galima tuos pinigus panaudoti geriausiai, kaip juos gauti iš pirmo ramščio, jeigu neišeina gauti iš antro. Ir visa tai turi pasitarnauti pirmiausia ūkininkams. Vau, e, jungtinės karalystės ūkininkai, kurie finansuoja Europos žemės ūkį, kurie du kart lau, daugiau sumoka negu ūkininkai atgauna. Jie nori, kad biudžetas šios ryties būtų kontroliuojamas tinkamai. Tad yra klausimas, kyla toks klausimas, kur dabar pateks tie pinigai, jeigu nebegali finansavimo gauti britų ūkininkai. Ar reikia lėšas paimti iš pirmo ramščio tam, kad būtų galima papildyti antrąjį? Pažvelkime į migrantų krizę, į juos plūstančius į Europą, į Vokietiją pirmiausia. Aš manau, kad reikia aiškiai suprasti, kokia yra situacija. Aš prieš keletą savaičių patikiau savo pamastymus komisarui ir komisaras nebuvo kategoriškai prieš mano siūlymus. Jūs be kita ko matėte, kad tarp atmesti ir atsisakyti kažko tarptų dviejų savokų yra skirtumas. Tad aš manyčiau, kad galbūt reikėtų numatyti reikiamas struktūras, kurios padėtų migrantams kurti Europos žemės ūkių zonose. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Na, buvo pareikšta labai įdomi pozicija, tačiau dar viena detalė jums leidus, kolegos. E, jeigu esame ES nariai, tai dar nereiškia, kad tik mokame į ES biudžetą tam tikras lėšas ir jomis naudojomės. Turime kalbėti ir apie bendrą rinką apskritai. Dažnai valstybės, kurios yra taip vadinamos grynosios mokėtojos, turi geresnę finansinę infrastruktūrą, jos labiau išsivyščiusios, jos daugiau pasinaudoja vidaus rinkos privalumais. Tad tai tie du dalykai yra tarsi uh, tarpusavį susiję indai. Tos e, atliktos studijos rodo, kad papildomas mokėjimas galiausiai kai kur, suteikia kai kurių privalumų valstybėms mokėtojams rinkoje vidaus. Tad reikia kalbėti labai atsakingai. Yra tokių studijų, kurios kaip tik parodė, kad kurios parodė, kiek kokį poveikį turi dalyvavimui vidaus rinkoje e, tas buvimas grinuojų mokėtojų ar ne. Aš savo šalyje, pažiūrėjau, dažnai sakau, kad e, man patiktų, kad galėtume nustoti naudotis pagalba kuo greičiau, kad, galėtų, kad pasiektume tą lygį, kur pagalba nebėra reikalinga, kai jau gali padėti kitiems. Tai štai, tai padėtų panaikinti tuos skirtumus, jeigu, jeigu visi siektų aukštesnio lygio. Aš nenorėjau būti pamokslininku tiesiog. E, monsieur... Iš tikrųjų, manau, kad tai yra vienas, viena iš svarbiausių temų ir viena iš svarbiausių problemų, apie kurią mes e, turim šnekėti ir rimti atitinkamus sprendimus. Žinoma, e, turim panaudoti tai, ką naudojam praeitį, tai yra praeitį, tai yra patirtį Ir e, aš e, dirbdamas e, konkrečiai savivaldybės vadovų, praeitam laikotarpį 17-13 teko asmeniškai dalyvauti įsisavinant lėšas ir noriu pasakyti, kad dėja struktūriniai ir investiciniai fondai nebuvo, bent jau mūsų šalyje Lietuvoje, nebuvo tiesiogiai leidžiama naudoti darbo vietų kūrimui. Daugiau, reiškia, buvo kūriama viešoji infrastruktūra iš tų, sakykime, lėšų arba iš tų galimybių o verslas turėjo kaip ir savaime paskui jau iš paskos ateiti. Bet dėja tas nesigavo ir aš manau, kad šitam laikotarpį mes jau turim pasimokyti iš praeito laikotarpio, kad e, iš tikrųjų turim remti ir tiesiogiai verslą. Ir labai turbūt e, svarbus e, klausimas, kad jeigu mes iš tikrųjų siekiam, kad Europa būtų mažiau skirtinga, mažėtų migracija tarp ES šalių, kad, sakykime, nebūtų taip, kad vienoje šalyje gyvena žmona su vaikais, kitoje šalyje vyras gyvena, tai irgi nieko gero neduoda. Ir žinoma, mažinti skirtumus pačiose šalyse. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, manau, kad labai svarbu e, numatyti konkrečias priemonės, kurias galima būtų gyvendinti. Tai kaip pavyzdžiui, skatinti vietinį perdirbimą ir kooperaciją. Tai iš tikrųjų, kai kuriuose šalyse tas yra labai daug padaryta ir duoda labai didelį efektą. Žinoma, ir darbo vietos, kurias kūriamos, jos neturi naikinti esamų darbo vietų. Ir, reiškia, ir parama, aš manau, kad turėtų būti susijęma ne tik tai kuriant naujas darbo vietas, bet ir paremti esamas darbo vietas, kad jos nebūtų naikinamos, o kaip tik plėstusi. Ir žinoma, ne vien tik tai parama dėl paramos, bet tos darbo vietos turi bent jau būti perspektyvios, tai yra turėti atitinkamai bent jau vidutinį atlyginimą to šalys, tos šalyse ir, tai, ir taip toliau. Na ir manau, kad e, e, reiškia E, labai svarbu, kaip tos darbo vietos bus ateityje išlaikomos. Ar tik tai bus šitam laikotarpį paremta ir įkurta darbo vieta ir mes tuo užmiršim, ar bus ir galimybė e, tiem žmonėms ir ateityje gauti finansavimą, prireikus, kad darbo vietos tobulint, naujas technologijas įvedinėti ir taip toliau. Ačiū. Dziękuję. Pani poseł Sanora, bardzo proszę. Kolegė Senora, prašau. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Diskusija tikrai labai įdomi, kadangi kalbam apie tai, kaip geriau panaudoti turimas lėšas. Be abejo, klausimas yra vertas dėmesio. Turėsime atsakyti šį klausimą labai konkrečiai, kad ir koks sudėtingas jis bebūtų. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką visiems Žemės ūkio komiteto kolegoms. Struktūriniai fondai, investicijų fondai neturi būti šantažo priemonė, kurią galėtų naudotis Europos komisija valstybių narių atžvilgių. Europos komisija grasina Portugalijai, Ispanijai, sakydama, kad suspenduos struktūrių fondų um, teikimą, jeigu Ispanija ir Portugalija nesilaikys griežto, biudžeto griežto taupimo priemonių, kurias numatė ES. Situacija iš tikrųjų didžiulės krizės. Mūsų žmonės pergyvena didžiulę krizę su siaubingu poveikiu e, užimtumui žemės ūkio sektoriuje veši skurdas, daug socialinės atskirties, tad kreipiuosi į žemės ūkio komitetą, kad pagaliau turėtume drąsos pasakyti Europos komisijai, kad ji neturi žaisti šitų žaidimėlių ir neturi užsiimti šantažu gazdindam Europos žmonės. Pritariu, sako pirmininkas. Kolega Flanagan. Um, um... Ačiū. Noriu e, pakomentuoti pirmininko atsakymą, reaguojant į Egnių pasisakymą. E, E, buvo akcentuotos bendros, rink, akcentuoti bendros rinkos e, privalumai, tačiau bandote ją labai gražiai pristatyti ir atimti galės iš valstybių narių. Tai, tai, tai ne, ne, nebe bendra rinka, o atskira valstybė ir mes dėl to nebalsavome, už tai nebalsavome, kai balsavome dėl Nisorius ir Lisabono sutarties. Ir, ir kaip balsuojant dėl tų sutarčių žmonės jų nenorėjo, tačiau žmonių nesiklausėte. Tai investavimas į darbo vietas ir augimą. Svarbu apie tai kalbėti ir kažką asminio padaryti. Šioje srityje mano atstovaujama apygarda kaimo vietovėse žmonės ypač vargsta. Būtent dėl to, kad lėšos skirtos airijos kaimo, kaimo vietovių e, patenka e, turting, į turtingų, nusėda turtingųjų milijonierių kišenėse, kurie turi nuosavus lėktuvus, o žmonės, žmonių, kurie, kurie, kuriems tie pinigai skirti, jie nepasiekia, tie žmonės yra ant savižudybės ribos, gyvenimas yra toks sunkus. 80 procentų BŽUP pinigų uh, negi po įvykdytos BŽUP politikos peržiūros e, skiriami 20 procentų turtingiausių ūkininkų. Atsakymas yra, na, pažiūrėkite, tos įmonės gamina daug maisto produktų, tačiau taip nėra. Tos įmonės gamina tik 30 procentų visų produktų. Jeigu norime, kad pinigai duotų naudą, turime pradėti. E, e, finansuoti žmonės, o ne tuos, kurie skraido nuosavais lėktuvais. Ir Na, tai, tai primena situaciją, kuomet į tave yra atsukta šautuvo vamzdis. Taip viskas yra sudėtinga. Toliau, perteklinis e, per, biurokratinis e, reglamentavimas. Taip, taip ir yra. Ponas Hogan kalbėjo, kad jis nori kažko pasiekti šioje srityje ir jis daugiausia dėmesio skiria pirmajam ramščiui. Na, tai nestebina. Uh, nes komisijai tai naudingiausia, įgauna daugiausia naudos iš pirmo ramščio priemonių panaudojimo. Jeigu norime kažką supaprastinti, reikia supaprastinti antrąjį ramstį, nes jis yra dabar labai labai sudėtingas. Toks sudėtingas, kad man net, mane net stebėtina, jeigu kažkam pavyksta gauti pinigų e, ūkininkavimui per šio ramščio procesus. E, pradžioje jis buvo sukurtas ūkininkavimui, tačiau dabar tai kalbama apie ekologiškas sritis, apie kitus sektorius. Ir manau, kad mes esame ta vieta, kur, turime, kur reikia apie tai kalbėti, bet turime kalbėti su, su visuomenė ir, ir tikinti žmonės e, kurie neužsima ūkininkavimu. Žmonės, kurie nėra ūkininkai, labai nenori patikėti, kad reikia tiek daug pinigų šiais ryčiai, nes galiu dar kartą jums pasakyti, kad tie, kurie turi nuo savo lėktuvų, lėktuvus ir nu, gauna pinigus, kurie skirti e, ūkininkams. Na, tas ūkininkas vis tiek turi tik vieną lovą ir, ir turi tikrai nedaug pinigų kasdieniam pragyvenimui. Jeigu norite kažką pakeisti, turite pasiekti, kad pinigai būtų skirti tiems, kuriems jie turi būti skirti. Dziękuję. Te Pana stwierdzenia, pytania są Ačiū už pasisakymus. Ir noriu pasakyti, kad jūsų pasisakymai labai svarbus ir busimų diskusijų kontekste dėl BŽUP po 2010-ųjų, kuomet turėsime atsakyti daugybę klausimų ir kaip bus numatyta to klausimo peržiūro. Ponas Peron. Dėkuoju. Europos kuriejų bendros žemės ūkio politikos e, modelis e, rėmėsi teritorinį planavimą ir kitais principais, kuriuo žinome. 14 metais, kuomet buvo deramasi dėl BŽUP iki 20 metų laikotarpio e, ir tai, kas buvo sudarėta, neleidžia dabar atnaujinti tinkamai kaimo vietovių. Ir niekas nesiūloma, kad būtų pakeisti prarastikai, e, ar kad būtų patraukiami žmonės ir nėra jokių perspektyvų kaimo vietovėms, nesižvelgiama į visuomenės senėjimą ir dabar kalbama apie imigraciją, tarytum galvojama, kad imigrantai pakeis tuos išėjusius žmonės. Dabar regionams teikiamas, e, teikiama pirmenybė, o ne valstybėms. Ir pastebime, kad yra privilegijuotų ryšių tarp e, žemės ūkio klausimais užsimančių struktūrų ir, ir tų, kurie apibrėžia žemės ūkio politiką. Matome taip pat, kad yra tam tikros neligybės baigdamas noriu pasakyti, kad e, šis e, pranešimas atspindi didelę krizę ir jame nekalbam apie vieną iš svarbiausių dalykų, tai yra apie rinkos liberalizavimą. Ale my na ten temat dużo mówimy. Mes e, daug kalbame šitais klausimais komitete, panas Būda. Îi mulțumesc, doamne raport. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir prieš komentuodamas kai kurios kitus man rūpimus klausimus norėčiau paliesti kaimo vietovių aspektą. Dažnai šiame kontekste yra supriešinamos vakarų šalis ir rytų šalis. Kai kurie kolegos ypač pabrėžia tai. Aš manau, kad e, kuomet kalbame apie rytų valstybių finansavimą, turime būti pakankamai atsargus ir sakyti teisybę. Kalbant apie Rumuniją konkrečiai, 92 procentai investuojamų lėšų yra užsienio lėšos. Likusios lėšos yra vietinės lėšos. Tad 92 procentai tų lėšų ateina iš vakarų. Ir tai pasakytina apie visas sritis, visus sektorius. Pavyzdžiui, automobilių e, gaminimo sektoriuje mes e, gaminame traktorius. Ir tie traktoriai yra skirti eksportui, o ne, ne vietiniams poreikiams. Ar jūs manote, kad neapsimoka investuoti į rytų valstybės? Aš manau, kad labai apsimoka, nes e, kiekvienas investuotas euras pas mus bent jau generuoja antrą eurą investuotojui. Ir čia turime taip pat kalbėti ne vien tik apie investicijas, bet ir apie pelną. Kalbant apie kaimo vietovės, aišku, Mes visi norime paversti kaimo vietovės patrauklė, daryti jas patrauklesnės. Lankydamasis, pavyzdžiui, Prancūzijoje, aš mačiau, jog kaimai tuštėja ir tai yra rimta problema. Turime naudoti visas lėšas, kuriomis tik disponuojame, spręsdami šią problemą. Ir turime naudoti įvairius fondus, įvairias e, prieinamas lėšas, kad kaimo vietovėse kurtume infrastruktūras, kad gyventojams būtų prieinamas internetas, kitos e, infrastruktūros. infrastruktūros. Turime galvoti apie ateitį ir užtikrinti tvarumą žmonėms gyvenantiems kaime. Ir baigdamas noriu pasakyti dar štai, kad pernelyg didelį biurokratiją. Aš buvau susitikęs su Rumunijos kai kuriais merais ir jie sakė, jog yra 42 tūkstančiai normatyvinių aktų Rumunijoje. Turime mažinti biurokratiją ir turime suteikti sąlygas vietiniai valdžiai panaudoti savo potencialą, siekdami padaryti kaimo vietovės patrauklesnės. Dėkuoju, ponas Des. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, kad e, galėčiau pakomentuoti ir, ir reaguoti kai kurių kolegų pasisakymus. Visų pirma, aišku, noriu padėkoti pranešėjai poniai Dančylą už atliktą darbą. Aš esu jai labai dėkingas jinai pateikė labai puikių pasiūlymų. Man buvo 10 metų, kuomet Romos sutartis buvo pasirašyta ir aš paskui labai atidžiai stebėjau visą e, procesą. Iš pradžių Vokietija žemės ūkio sektorija buvo viena iš e, neturtingiausių valstybių ir nestiktinai taip turbūt susiklosti, jog būtent neturtingi žemdirbėjai Vokietijoje e, buvo suvilioti nacionalsocializmo. Dabar, aišku, padėtis yra kitokia ir e, Vokietija dabar iš atsilikusios e, šiuo požiūriu valstybės tapo viena iš pirmaujančių valstybių. Labai svarbu dabar žiūrėti, kokios programos yra numatytos ateičiai. Jeigu norime, kad e, kaimas taptų konkurencingas, jeigu norime siekti, kad ten būtų mažų ir vidutinių įmonių tinklas, tai tam reikia atitinkamą infrastruktūrų kaime, reikia e, greitojo interneto kaimo vietovės. Antraip, e, jokios įmonės nenorės ten kurtis. Taip pat turime galvoti apie biurokratijos mažinimą ir paprastinimą. Apie tai kalbame daug metų, bet kiekvienais metais mes konstatuojame, kad biurokratija vis didėja. Tai yra absoliuti nesąmonė, nonsensas. Turime kovoti su tokia tendencija, nes biurokratija tampa nebevaldoma. Galbūt turėtume įkurti kokią nors specialią komisiją, kuri užsiimtų šituo klausimų ir užtikrintų, kad mažos įmonės turėtų geresnę prieigą prie tų numatytų programų, kurios yra galbūt geros, tačiau jos yra tokios sudėtingos, kad tos įmonės negali jomis pasinaudoti dažnai. Ir taip pat turime spręsti tą problemą, jog yra labai smulkmeniškai kontroliuojama, kaip tos programos e, yra e, įgyvendinamos. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Vokietijos žemėse irgi viskas yra tikrinama iki paskutinio penigo. Manau, kad e, mes turime keistis taip pat informaciją, siekdami tobulinti tų programų įgyvendinimą. Ir dar kai ką norėčiau pasakyti apie jaunimą. Nesenai Savo regione Vokietijoje aš pastebėjau, kad yra 500 um, laisvų darbo vietų pameistriams. Galbūt jauni portugalai, ispanai ar, ar kitų valstybių atstovai galėtų ją sužinti, panašiai kaip tai buvo daroma šeštajame dešimtmetyje Galbūt dabar jaunimas nebe toks lankstus ir judus kaip praeitie. Aš manau, kad e, galimybė mokytis amato kitoje valstybėje yra įdomus dalykas ir čia reikėtų daugiau lankstumo ir, ir reikėtų pasinaudoti tomis perspektyvomis. Ir dar kartą dėkoju pranešėjai. Pane Petir. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. E, čestitam kolegama. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pagirti kolegę mm, parengus šį pranešimą. Taip pat noriu pasiūlyti mm, pranešimą sustiprinti, įtraukiant papildomai duomenų jį. Ūkininkų vaidmuo labai svarbus e, naujų darbo vietų kūrime. Kolega Jar savo pranešime pažymėjo, kad viena darbo vieta sukurta žemės ūkio sektoriuje sukuria dar septynės papildomas darbo vietas kitose sektoriuose. Sutinku ir su kitais kolegomis, kurie akcentavo e, labai sudėtingas procedūras. Mažoms ir vidutinėms įmonėms, smulkioms ūkininkų įmonėms sunku gauti finansavimą. Norėčiau, kad šiame pranešime e, būtų akcentuojamas šis konkretus aspektas. Įmonėms, toms įmonėms reikia ES fondų finansavimo kiek įmanoma greičiau. Deja, stebime įvairiausias tendencijas pastaruoju metu per praėjusius metus 150 tūkstančių jaunų žmonių pasitraukė iš Kroatijos, nes jie e, savo ateities toje šalyje nemato. O mūsų kaimo vietovės tuštėja. Žmonės bėga iš jų. Jei pavyktų šią tendenciją pakeisti, žmonės liktų gyventi kaime. Svarbu nepamiršti, kad būtent kaimo vietovės ir užtikrina konkrečios šalies tradicijų ir kultūros puoselėjimą. Toliau pane Kadenbach. Ačiū. Mane e, įkvėpė kolegų pasisakymą ir noriu atsakyti ponui Desui. Aš buvau biudžeto kontrolės komiteto nare ir savo regione dirbau panašiame komitete. Ir norėčiau mums visiems palinkėti peržiūrėti e, pranešimą ataskaitą apie ES mokesčių mokėtojų e, pinigų panaudojimą turėtumėte peržiūrėti mūsų komiteto parengtą pranešimą ir valstybių narių parengtas ataskaitas. Ten ra, galima rasti labai naudingų patarimų auditorių, e, ataskaitos biudžeto kontrolės e, komiteto pranešimai neskiria tiek daug dėmesio žemės ūkio ir aplinkosaugai. saugai tai, tai pasakytina ir apie valstybės narės. Svarbiausia tai, kad mes skirstome ES fondo lėšas ir norime, kad tie pinigai būtų panaudoti protingai. Tačiau tai pavyksta ne visada. Aš suprantu tuos, kurie šiandien pasisakydami ragino mažinti biurokratiją. Tačiau e, paskutinėse ataskaitose e, akcentuojama, kad reikia užtikrinti kruopštesnę kontrolę. Galbūt reiktų parengti e, detalesnės gairias valstybėms narėms bei susijusioms asociacijoms, e, kurio, kur, kurios panaudoja pinigus. O pinigų yra, jie yra, jie laukia, kad juos kas panaudotų būtų tikrai gaila, kad žmonėms atrodytų, kad viskas per, per sudėtinga. Na ir jeigu viską supaprastinus nebeliktų galimybės kontroliuoti šio proceso, tikrai būtų blogai. Reikia panaudoti jau sukauptas žinias ir patyrimą ir, ir panaudoti jas labai išmintingai. Pone Noičer. Turiu trumpą komentarą. Man gaila, jei žmonės mano, kad žemės ūkio politika tai tik tai pinigų kranelio atsukimas. Tai būtų žemės ūkio politikos pabaiga. E, jie apima daug daugiau. galioja daugybė teisės aktų nesusijusių su pinigų skirimu ir dažnai tai teisės aktai yra pamirštami. Mes nesame e, asignavimo skirstimų institucija, kurį pjasto Europos piragą. Tikrai reikėtų na, pasižiūrėti plačiau į šį klausimą. Toliau ponas Hausling. Ačiū. Turėtume būti atsargesni šiuose diskusijose. Nepradėkime manyti, kad antrasis ramstis išspręs visas mūsų problemas. Taip, iš tikrųjų, finansavimo jam stinga, tačiau jam keliami tikslai yra visiškai kitokie. Investicinės programos yra svarbios, tačiau reikia išsiaiškinti, ar e, papildomai skirti pinigai protingai panaudojami Viena vertus e, leidžiame pinigus tam, kad žmonės imtųsi auginti galvijus, užsimtų kininkavimu, tačiau tuo pat metu yra problemų pieninkystės sektoriuje. Ponas Desas yra iš Bavarijos ir tai tikrai ne antrojo ramščio lėšos padėjo suklestėti jūsų regionui, buvo pinigų ir iš kitur. Svarbu, e, kad pinigai būtų panaudojami tinkamai. Tačiau dešinieji, ypač radikalesni dešinieji, akcentuoja migracijos vaidmenį. Manau, kad pabėgėlius reiktų integruoti į kaimo vietovės. Kodėlgi ne? Būtent ten yra darbo vietų ir turime jiems pasiūlyti ir ateities perspektyvą. Neižvelgiu čia problemos. Bandymai kurstyti antiimigrantiškas nuotaikas tikrai nepadės pasiekti integracijos. Na, man, mane nestebina, jeigu apie tai kalbama. Pone Desai, e, jeigu trūksta lėšų antrajam ramščiui, tai, tai aktualu ne tik Bavarijai. Galima perkelti lėšas iš pirmojo ramščio į antrąjį. Ir man, aš norėčiau išgirsti, kaip jūsų partija CDU, CSU, ką ji mano apie tai, jeigu tiks lėšų galbūt reikės pradėti kalbėti apie lėšų perkelimą iš pirmojo ramščio į antrąjį. Ir galbūt e, pinigus panaudoti geriau, o ne tik tai per e, išmokas. Ponas Desas norėtų atsakyti. Dėkoju, sako ponas Desas. Na, atsakydamas galėčiau pasakyti tik tie, kad Mes manome, kad mums netaip svarbu lėšas perkelti iš pirmo antrą ramstį. Bavarija nusprendė, kad biudžeto papildomos lėšos bus vienai par kitaip skiriamos. Mes nekalbame apie perskirstimą, mes kalbame apie papildomus fondus, kurie buvo pateikti papildyti antrojo ramšio lėšoms. Laimiai, sako pirmininkas, jūs turėjo tokių rezervų. Dabar žodis Europos komisijos atstovams e, regio e, generalinis direktoratas. Prašau. Um. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pažymėti, kad šis pranešimas ir šis komunikatas komisijos buvo parengtas praėjusiu metu e, gruodžio mėnesį. Ten apibendrint pateikti dėrybų rezultatai, e, valstybių narių dėrybų rezultatai dėl įvairių programų. Būtent todėl parlamentas teisė, tai tas diskusijas toliau plėtoja, kalbėdamas apie tai, kaip turėtų plėtotis mūsų politika e, lėšų panaudojime. E, pakomentuodamas pranešėjos pasiūlymus, kuriuos tikrai sveikinu, norėčiau pabrėžti, kad naujasis elementas vietos veiksmų grupės turėtų susilaukti, susilaukti daugiau dėmesio šioje politikoje. Manau, kad vietos veiksmų grupės atsiradimas yra tikrai naudingas, tai novatoriškas dalykas teisės aktuose ir tikiuosi, kad valstybės narės pasinaudos tą naujovę kitas šiandien diskusijose išsakytas dalykas, turime supaprastinti savo politiką ir padaryti viską, kad ji taptų prieinamesnė, lengviau suprantama, kad išvengtume kontrolės nereikalingos ir pažeidimų. Būtent tuo tikslu komisija įkūrė aukšto rango pareigūnų grupę su paprastinimo klausimais ir E, ji kalbasi su naudos gavėjais. Mūsų domina naudos gavėjų nuomonė apie šią politiką ir kaip ją supaprastinti. Norime tą politiką gerinti ateityje ir ateityje apie tai kalbėti svarsydami regioninę politiką. Ir žinoma, norime atsikratyti biurokratijos. Kita vertus, norime išlaikyti. Jeigu norime lankstumo, jeigu norime būti atviri naujoms taisyklėms, visada išlieka iššūkis. Jeigu priimi naujas taisyklės, reikia susitaikyti su tam tikrais supaprastinimais. Manau, kad tai sugebėsime padaryti. noriu pakomentuoti vieną pasisakymą, kad mes, esą, kad mes komisiją valstybės narės šantažuojame. Komisija nešantažuoja valstybių narių, mes tik tai taikome reglamentą, dėl kurio balsavo ir parlamentas. Mes e, pasitelkėme 24-ąjį e, CEPAR straipsnį dėl ekonominės valdysenos ir, ir čia nėra pasirinkimo. Tai nėra valstybių narių šadažavimas, tai yra, mes tiesiog taikome e, teisės aktus, kurie buvo patvirtinti. Ačiū. Yeah. Dėkoju. Dabar žodis pranešėjai. Prašom, kolegė. Ačiū už visus išsakytus komentarus ir patikslinimus pareikštus diskusijoje. Manau, kad kiekvienas iš jūsų gali kalbėti apie sukauptą didžiulę patirtį kuri gali būti rezumuota, sutraukta į pakeitimus ir tai bus labai naudinga mano pranešimui, tai tik praturtins mano pranešimą. Tie, tų pakeitimų dėka tai galima padaryti. Ir galiausiai tai tuose pakeitimuose ir atsispindės jūsų pastabos arba kažkokios išvalgos, kurių gal aš pati laiku neįtraukiau į pranešimą. Visiems ačiū iš anksto ir lauksiu jūsų pateiktų pakeitimų. Skladami daug Nu, Pirmininkas, pakeitimus galima teikti iki rugsėjo antros dienos 12 valandos. Dar porą komentarų. Gerbiami kolegos, žemės ūkio vietovės yra tas dalykas, kai kalbėti tenka ne tik apie žemės ūkį, o BŽUP antrasis ramstis yra papildoma priemonė, tai nepakeičia visos žemės ūkio politikos. E, kaimiškosios vietovės turi teisę naudoti sanglaudos lėšomis. Kai kalbam apie teritorinę sanglaudą, tai reiškia, jog kaimiškos vietovės turi turėti galimybę pasinaudoti sanglaudos politiką, socialiniais fondais. Ir mes, kurie esame susiję su žemės ūkiu, neturėtume elgtis taip, kad BŽUP užimtų visą įmanomą erdvę, nes žemės ūkis yra tik vienas iš tų elementų, kurie e, apima kaimiškasias vietovės. Daug žmonių gyvenančių kaimiškose vietovėse negyvena juk į žemės ūkio, reikia to nepamiršti, kad nepribotume savo e, požiūrio į situaciją. taip siaurai mąstant galima priimti netinkamų sprendimų. Tai štai, šio ryto diskusiją mes baigėme, susitiksime 15 val. o dabar pereisime prie koordinatorių posėdžio. Jis yra uždaras. Galėtume pradėti galbūt 11 val. šį posėdį, jeigu visiems tinka. Tačiau iki tol mums reikėtų, kad frakcijos patvirtintų, kad joms tai tinka, nes galbūt vienas ar kitas koordinatorius ruošiasi atvykti tik 11.15 į posėdį. Tad kreipiamės į politinius patarėjus ir prašome jų patvirtinti, ar gali prasidėti koordinatorių posėdis 11 val. vietu 11.15. Tad visiems kitiems, kurie tame posėdė nedalyvauja, iki pasimatymo 15 val.